Labas rytas, prašau sėstis į vietas. Galime jau pradėti balsavimą. Pirmajam balsavimo raundui jums reikės jūsų balsavimo kortelės. Ready? Okay, thank you very much. For... Ar pasiruošę? Gerai, ačiū. Pirmiausia, balsuojame dėl žodžių teikiamo klausimo dėl Junktinių tautų klimato konferencijos Bonoje. Balsuojame elektroniškai. Prašome balsuoti. And the vote is closed. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Toliau balsuojame dėl klausimų žodžių komisijai tuo pačiu klausimu dėl konferencijos Bonoje. Pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Priimta. Toliau balsuojame dėl tarybos sprendimo projekto dėl ozonų sluoksnį ardančių medžiagų. Prašome balsuoti. The vote is closed. Balsavimas baigtas. Priimta. Balsuojame dėl tarybos sprendimo projekto, dėl Monrealio konvencijos e, pakeitimo. So the vote is open. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Toliau Balsuojame dėl prieštaravimo dėl veikliosios medžiagos tiemetoksamo patvirtinimo. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Balsuojame dėl prieštaravimo dėl veikliosios medžiagos tiemetoksamo imidaklopridas patvirtinimo. Prašome balsuoti. And the vote is closed. Balsuoti baigiame. Atmesta. Balsuojame dėl prieštaravimo, dėl veikliosios medžiagos klotienidino patvirtinimo. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Dabar balsuosime dėl banginių medžioklės Norvegijoje. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Tuo baigėme trumpai balsavimą ir dabar periname prie es veiksmų siekiant tvarumo. Dance report. Are you ready? Okay, so... Pradėsime nuo antrojo kompromiso. Antrasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Turiu pranešti, kad ponas Farija atsijėmė 290 pakeitimą. Toliau pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Trečiasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 9.3. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. 50, 55 pakeitimas atkrenta. 36 kompromisas. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. Ketvirtasis kompromisas – kas už, prieš, susilaikę, priimta. Dvidešimtasis kompromisas – kas už, prieš, susilaikė, priimta. 71 pakeitimas kas už, prieš. Pasitikrinkime dėl 71 pakeitimo, pradedame balsuoti. And the vote is closed. Balsuoti baigiame. Priimta. Septintasis kompromisas kas už, prieš susilaikę. Pasitikrinkime dėl septintojo kompromiso. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 73 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Penktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 79 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Šeštasis kompromisas kas už, prieš, susilaikę, priimta. 22 kompromisas kas už, prieš, susilaikę, priimta. 97 kompromis, e, pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 98 pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, priimta. 99 pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, priimta. Aštuntasis kompromisas kas už, prieš, susilaikę, priimta. 107 pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 108 kas už, prieš, susilaikę, priimta. 110 kas už, prieš, susilaikę, priimta. 112 Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Devintasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dešimtasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šimtas 29 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 31 e, kompromisas. Kas už, prieš,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 balsuosime tuomet dėl pakeitimų, kurie įeina į šį kompromisą. Tai 130 kas už, prieš, susilaikę. Pasitikrinkime. 130 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Agri 21 kas už, prieš, susilaikę Atrodo, kad pritariama, bet um, pasitikrinkime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. Agri 5. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Agri 9. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. 14. Kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. 135 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 12 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 142 pakeitimas kas už, e, turime balsuoti dalimis. Dėl pirmosios dalies kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ir antroji dalis kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 143 pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, priimta. 145 kas už, prieš, susilaikę, man atrodo atmesta, bet pasitikrinkime dėl 145 pakeitimo, pradedame balsuoti. And the vote is closed. No, it's adopted. Patvirtintas šis pakeitimas. 146 dviem dalimis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė. Priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė. Priimta. 148 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė. Atmesta. 149 kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime dėl 149 pakeitimo, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 150. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 151. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 18. Kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 154 pakeitimas kas už, prieš susilaikę atmesta. 155 kas už, prieš susilaikę atmesta. 13 kompromisas kas už, prieš susilaikę priimta. 163 pakeitimas kas už, prieš susilaikę atmesta. 11 kompromisas kas už, prieš susilaikę priimta. 165 pakeitimas kas už, prieš susilaikę atmesta priimta. 166 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 170, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 15 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 99, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 178, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Gerai, pastikrinkime dėl 178 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Ir balsavimas baigiamas. Atsiprašau, priimta. 179 e, priimta. 180 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 182. Kas už? Ne, 181. Nes e, į kompromisą nepateko. Kas už? Prieš? Susilaikė. Atrodo, kad atmesta, bet pasitikrinkime dėl 181. Labai panašiai pasiskirsto balsų skaičius. Baigiame balsuoti. Vėlgi, priimta vis dėlto. 182. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 183. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 177. Kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime dėl 177. Pradedame balsuoti. Ir baigiame. Priimta. 185. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 186. Kas už, prieš, susilaikė. 186. Pasitikrinkime dėl jo. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 16 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 17 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Yes. Uh, maybe you don't have English because I'm speaking in English. Okay. Is working now? Ar viskas veikia? Kalbu angliškai kaip tik. Gal uh, arčiau mikrofono kalbėsiu. 17 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Dėl jo jau balsavome. Dabar 19 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Kult 5. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. 96, kas už, prieš, susilaikę, priimta, 97, kas už, ne, jis atkrenta, jis atkrenta. 9.15, dviem dalimis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikę, priimta, antroji dalis, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 9.17, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 9.19. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. 9.20. Dviem dalimis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikę. Pirmoji dalis dar kartą 9.20. Kas už, ačiū, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 203 pakeitimas. Atkrenta. 203. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. 204. Du šimtai penktasis, kas už prieš susilaikę atmesta. Dvidešimt pirmasis kompromisas, kas už prieš susilaikę priimta. 215 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 216, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 217, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 23 kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 223 dviem dalimis, kas už pirmąją dalį, prieš, susilaikė priimta, antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 224, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 226, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 24, ne, pasitikrinkime dėl 226 pakeitimo. Pradedame balsuoti dėl šio pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmesta. 24 kompromisas kas už, prieš, susilaikę, priimta. 230 kas už, prieš, susilaikę, priimta. 231 kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 232 kas už, prieš, susilaikę, priimta. 25 pakeitim, kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. E, yra dabar keli e, kultūros pakeitimai. 11, e, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 13, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 17, kas už, prieš,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 prieš susilaikę priimta. Dėl 23 taip pat balsuojame, kas už prieš susilaikę priimta. 24 kas už prieš susilaikę priimta. 26 kas už prieš susilaikę priimta. 28 kas už prieš susilaikę priimta. Toliau 237 pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 238 kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 239 kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 240 kas už, prieš, susilaikę, pasitikrinkime dėl 240 pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 241. Kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 26. Kompromisas. Kas už, prieš, susilaikę, pritarta. 246. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. 248. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. 27. Kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 253 kas už, prieš susilaikė, priimta. 254 kas už, prieš susilaikė, priimta. 28 kompromisas kas už, prieš susilaikė, priimta. 259 kas už, prieš susilaikė, priimta. 260 kas už, prieš Pasitikrinkime dėl 260 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 262 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 263 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 264 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 265 dviem dalimis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikę. Pastikrinkime dėl antrosios dalies, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Dėvė 18 kas už prieš susilaikę. Pastikrinkime dėl 9.18. Pradedame balsuoti. Priimta. Baigiame balsuoti. Taip, priimta. 29. Kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 271 pakeitimas dviem dalimis, kas dėl pirmosios dalies e, už, prieš, susilaikę, pasitikrinkime. 271 pakeitimas, pirmoji dalis, pradedam balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 272 pakeitimas, kas už, prieš prieš, susilaikė, atmesta. 274 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 277 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 278 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 280 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 281 kas už, prieš, susilaikė, priimta priimta. 282 kas už, prieš, susilaikę, priimta. 283 kas už, prieš, susilaikę, priimta. 30 kompromisas kas už, prieš, susilaikę, pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Thank you. Baigiame balsuoti. Priimta. Dabar agri pakeitimų dalis. Agri 6. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. Septintasis. Kas už, prieš susilaikę priimta. Dešimtasis kas už, prieš susilaikę priimta. Dvyliktasis kas už, prieš susilaikę priimta. Penkioliktasis kas už, prieš susilaikę priimta. Šešioliktasis kas už, prieš susilaikę priimta. Aštuonioliktasis kas už, prieš susilaikę priimta. Dvidešimtasis kas už, prieš, susilaikę, atrodo atmesta. Pasitikrinkime dėl Agri 20. The vote is uh, open and it's closed. 22, who is in favor? Priimta. 22, e, kas už, prieš, susilaikę. Pasitikrinkime dėl 22, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Rankos neiškėlėt, tai aš turiu matyti rankas. 23. Agri pakeitimas dviem dalimis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 24. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Agri 26, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Agri 28, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Toliau 295 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Kult 7, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 296 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta priimta. 299 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, e, priimta. 300 e, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Pasitikrinkime, gerai, dėl 300 pakeitimo. Prašom balsuoti. Atmesta. Ačiū. Taip atmesta. 302. Kas už? Prieš. Susilaikę. Pasitikrinkime dėl 302 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 9 10. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 305. Kas už? Ar balsuojame dėl 305? Ne, neturime dėl balsuoti. Toliau 308. Kas už? Prieš, susilaikę, priimta. Dabar pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Antrasis, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Trečiasis ir tryliktasis kartu, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Ketvirtasis, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Penktasis, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 32 kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Septintasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Devintasis, kas už, prieš, susilaikė priimta, 11 kas už, prieš susilaikė priimta, 12 dėl 12 ar balsuojame? Ne, nebalsuojame. 33 kompromisas. Kas už? Prieš susilaikę. Priimta. DVA. Kas už? Prieš susilaikę. Priimta. 16 pakeitimas. Kas už? prieš, susilaikę, priimta. 9b, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 17, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 9c, kas už, prieš, susilaikę, pasitikrinkime dėl 9c. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame priimta. 34 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 20 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 21 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 22 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 35 kompromisas kas už, prieš, susilaikę, priimta. 29 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Balsuojame dėl 32 pakeitimo, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 33 pakeitimas, kas už, ar balsuojame dėl jo, turime balsuoti dėl 33. Taip, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 37. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 9. Pakeitimai. D. Pirmiausia, kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. E. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pastikrinkime dėl dėvė E pakeitimo. Pradedame balsuoti. Priimta. Mm, atrodo. Taip, priimta. F kas už, prieš, susilaikė, priimta. G, kas už, prieš, susilaikė, priimta. H, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar e, elektroniniu būdu balsuojame dėl e, viso dokumento. Pradedame balsuoti. And the vote is closed. Baigiame balsuoti. Priimta.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 Um, colleagues, uh, short break since uh, we are a bit in advance. So... Kolegos, baigiam šiek tiek anksčiau, todėl darysim pertraukėlę. Pradėsim 10 valandą. Time for a coffee. Galite išgerti kavos.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 Well, hello. Um, next item on our... Sveiki. Kitas darbo atvaršas klausimas, keitimasis nuomonės su komisija dėl e, kūro kokybės direktyvos e, pertvarkymo refit. Ačiū, kad atėjote. E, jei neklystų, skiriaus vadovas Aleksandr Pako atėjo iš klimato generalinio direktorato. Mūsų nuomonė šio refit tema yra labai svarbi, e, mums labai rūpi, todėl ir pasikvietėm jūs, kad pristatytumėt Europos komisijos personalo darbinį dokumentą. Prašom žodis jums ir papasakokit, ką, kas jums aktualiausia. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Labas rytas visiems. Ačiū, kad pasikvietėt pristatyti šį kuro kokybės direktyvos įvertinimo dokumentą. Žinia, šis dokumentas buvo paskelbtas pagal mobilumo paketą, kuris buvo patvirtintas gegužės mėnesį. Visų pirma, norėčiau Jums pristatyti šios direktyvos tikslus, o paskui pereisiu prie mūsų vertinimo išvadų. Taigi, kūro kokybės direktyva iš esmės yra seniai priimtas teisės aktas, beveik prieš 20 metų. Keletą kartų jis buvo pakeistas. Šio teisės akto pagrindiniai tikslai vis tik tai išliko nepakitę. Ir aš dabar pabandysiu apibendrinti skaidrės. E, visų pirma, mes tengiamės e, žmonių sveikatą ir aplinką geriau apsaugoti, žinant, Mm, kokias kuras yra naudojamas, taip pat galvojame apie oro kokybę, e, transporto kūro ir priemonių geresnis funkcionavimas vidaus rinkoje ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų e, ciklo sumažinimas iš e, transporto išmetamo kūro. Taigi šioje kūro direktyvoje mes ir kalbame apie tai, kaip galėtumėm dekarbonizuoti kūrą. Keletas žodžių apie vertinimo procesą. E, viską pagrindė išorėje užsakytas, užsakyta studija Europos komisijos, dabar jau jį paskelbta Europos Sąjungos dokumentuose buvo glaudžiai tariamasi su suinteresuotomis pusėmis iš pramonės, iš valstybių narių administracijos, iš nevyriausybinio organizacijų. Seminare dalyvavo visų jų atstovai ir mes pasiekėm konsensusą dėl mūsų aptariamų klausimų. Bet vis tik tai norėčiau pabrėžti, kokio masto šis vertinimas. Iš tiesų, e, čia nekalbame apie maisto e, kūro kokybės e, direktyvos visus aspektus, išskiriame tik du. Pirmiausia, šiltnamio efekto dujų sukeliančių dujų mažinimo tikslai, vedamasis 7a straipsnis nustatytas 6 procentų sumažinimo tikslas iki 2020 metų. Apie tai nėra kalbama įvertinime, nes e, tas tikslas dar nėra įgyvenintas. Jei pažvelgtumėm į vertinimo procesą, suprastumėm, kad reikia m, pažiūrėti, kas vyko anksčiau, kaip teisės aktas buvo gyvenamas, o šio teisės akto ši dalis yra dabar perkelta į nacionalinius teisės aktus. E, terminas buvo šių metų balandžio mėnesį ir dabar yra e, kaip tik siunčiama mums e, nacionalinė teisinė bazė, nacionaliniai teisės aktai, kuriuos mes bandome vertinti. Kitas dalykas, per vertinimą buvo biologinio kūro ekologinis vertinimas ir atitinkami kriterijai. Prieš padarydamas išvadas ar jas jums pristatydamas, trumpai priminsiu pagrindinės šio teisės akto nuostatas. Visų pirma, maisto e, kūro kokybės direktyva, atsiprašau, yra kalbama apie uh, kriterijus e, benzinui, dizelinui ir mišriems bio elementams, kurie yra įmaišomi tą kūrą. Pagrindinis tikslas yra sumažinti oro taršalų skaičių, kiekį. Čia išvardinami pagrindiniai taršalai. Tarp jų yra pavyzdžiui sieros oksidas, kai kurios e, metalo e, emisijos, pavyzdžiui, švino, e, taip pat smulkiosios kenksmingos dalelės ir anglės ir vandenilis. Kalbame apie reikalavimus ir toms transporto priemonėms, kuriuoms nėra naudojamos keliuose. Tarp šių nuostatų yra ir E, garų slėgio ribos numatytos e, tam, kad galėtumėm sumažinti emisijas e, degalinėse, pildant automobilius. Taip pat nuostatose yra įvardinti reikalavimai, kad kuras būtų suderintas su variklio specifikacija. Tai yra labai svarbi mūsų darbo dalis, kaip pilame kurą į automobilį, turime nepadaryti žalos transporto priemoniai. E, atitinkamai dėl to buvo numatyti ir tam tikrų biologinio kūro įmaišymo e, e, limitai. Mes šiame teisės akte išskiriame du pagrindinius limitus, ribas. Pirmiausia, tai yra biodizelinas, kiek jo gali būti, 7 procentai numatyti O kitas dalykas yra tas, kad benzine etanolio e, dalis neturi viršti 10 procentų. Tokios ribos yra nustatytos, stengiantis užtikrinti gerą variklio veikimą yra įmanoma tam tikrų išlygų, išimčių pritaikyti, ypač biodizelino atveju ir garų slėgio atveju. Šiame teisės akte yra dar vienas svarbus elementas - labai griežtai apibriešta kūro stebėsenos schema. Valstybės narės ją e, turi įgyvendinti. Asiskaitimo schema yra labai gerai sutvarkyta ir Europos komisija tokiu būdu gali įvertinti, ar yra laikomasi nustatytojo teisės akto. Be to, kiekvienais metais Europos komisija paskelbė ataskaitas, Europos aplinkosaugos agentūra tą patį daro O dabar aš pereisiu prie šio vertinimo išvadų. Šiuose skaidrėse matote pagrindinius kriterijus, kuriuos jūs puikiai pažįstate. Pirmiausia, šio teisės akto veiksmingumas. E, matome, kaip kito pagrindinių teršalų kiekis nuo 95 metų įgyvendinant kūro kokybės direktyvą Visi teršalai iš transporto kūro, e, visų teršalų sumažėjo. Ir e, tai yra susiję su kūro e, sudėties pakitimu, sieros ir švino kiekis sumažėjo, tokiu būdu labai ženkliai sumažėjo sieros oksido ir švino iš metalų. Tam tikra prasme tai yra susiję ir su automobilių emisijų standartais. Jie nustatyti tik uh, su, užtikrinus, kad kūro kokybė pagerėjo. Pavyzdžiui, jeigu kūre yra labai daug sieros, tai katalizatorius nebegali sklandžiai veikti ir nebėra veiksmingas. Todėl kūro sudėties reikalavimai turi būti tenkinami ir uh, E, pagerėjus kūro sudėčiai e, sumažėjo teršalų, kaip kad matome šiuose skaidrėse. Dėl efektyvumo taip pat žiūrėjome, e, kaip yra laikomasi kūro kūrų keliamų reikalavimų. Išvados yra palankios. 90-95 procentų atvejų reikalavimai nėra pažeidžiami, todėl galime sakyti, kad šis teisės aktas įgyvenintas gerai. Pasitarę su suinteresuotomis pusėmis matėme, pastebėjome, kad automobilio varikliai ar kitos jo dalys nenukentėjo dėl kūro sudėties pasikeitimų. Vadinasi, kūro kokybės stebėsenos sistema, kurią sukūrė valstybės narės, pasiteisino. Periname prie kitų kriterijų. Žiūrime į e, tai, ką dar vertinimas atskleidė. Efektyvumas. Kol kas dar nėra įmanoma e, kaštų ir naudos analizės atlikti visapusiškai, tačiau mes jau surinkome nemažai duomenų ir paskaičiavome, kiek kainuoja e, toks kūro pakeitimas, kiek kainuoja administraciniai darbai ir pastebėjome, kad e, kainuoja žymiai mažiau negu kad pasiekiama naudos. Tai akivaizdžiai išriškėjo e, pasvėrus, išmetavus e, oro teršalų kiekius. Kalbant apie minimalius kūro standartus, turime pasakyti, kad kūro tiekėjams Tai žymiai mažiau kainavo, negu kad buvo numatyta. Taip pat reikėtų pabrėžti, kad kūro kokybės direktyvoje nėra, transport, nėra numatyta transporto kūro absoliutaus suderinimo. Aš kaip sakiau, yra nustatyti minimalus reikalavimai. Ir didžiausi skirtumai tarp nacionalinių kūro rinkų yra susiję su e, biologinio kūro įmaišymo kiekiais. Akivaizdu, kad skirtumų yra nemažai, tai yra susijęs su nacionaliniu teisės aktų netitikimais, nes yra nustatyti skirtingi įmaišymo kiek, įmaišomo kiekio limitai. Konsultacijose su visuomenė paaiškėjo, kad iš dalies galėtume sutaupyti išlaidų, jeigu kūro įvairovė sumažėtų. Na, dabar e, aptarsiu šio teisės aktų ir kitų atitinkamų teisės aktų atitikimus. E, tarpusavio sąsajas, jų yra nemažai. Vienas iš pagrindinių yra e, ryšys su atsinaujinančios energijos direktyva. Joje yra nustatytas tikslas 10 procentų atsinaujinančios energijos e, šaltinių turi būti naudojama transporto priemonėse iki 2020 metų. E, peržiūrėję teisės aktus e, nustatėme, kad kūro kokybės direktyva E, atitinka atsinaujinančio kūro direktyvos reikalavimus, na, o kalbant apie e, vidinį, vidinius atitikimus, buvo numatyta, kad pagrindiniai kriterijai atitinka atsinaujančios energijos direktyvos e, tikslus. Analizėje išryškėjo, kad e, yra numatyta nemažai galimybių E, pritaikyti išimtis iš išlygų. Ir be to direktyva nėra taikoma visoms kūro rūšims. Nuo baigdamas, ponė pirmininkė, noriu pasakyti, kad pagrindinė mūsų išvada, kurią norime jums pristatyti, yra tokia. Kūro kokybės direktyva yra e, gera, ji tarnaus tikslui, ji sukuria ES papildomos vertės ir be to Tokiu būdu bus galima užtikrinti geresnę aplinkos ir žmogaus veikatos apsaugą. Nėra jokių ženklų rodančių, kad e, lankščios nuostatos, tokios kaip išimtys e, taikomos valstybėms narims, važiuoju, maišant skirtingą biologinio kūro kiekį, e, kompromituotų kūro kokybės direktyvos pagrindinius tikslus arba leistų vienai per kitaip iškraipyti rinką. <clears throat> Todėl E, mes sakome, kad kol kas nereikėtų peržiūrėti e, kūro kokybės direktyvas bent jau juridiškai. Vis tik tai aš jau sakiau, kad maist, e, kūro kokybės direktyva nėra skirta tam, kad rinka būtų visiškai suderinta. Mes turime palikti tam tikrą judėjimą laisvę valstybėms narės ir mes suprantame, kad Europos komisija ateityje turės dar peržiūrėti vidaus rinką. Once Mrs. Dali. Kas norėtų pasisakyti, ponia Dali? Ačiū pirmininkė, dėkoju ponui Paku, ačiū už šią informaciją. Turiu porą klausimų dėl pranešimo. Ir dėl to, ką jūs sakėte. Jeigu teisingai supratau iš pranešimo, e, tas refit su sutelktas į viską išskyrus į 7a ir 7b straipsnius. Kiek suprantu, 7a straipsnis buvo neseniai perkeltas, o 7b ir 7e šiuo metu yra vertinami. Jeigu taip yra, kada turėsite to vertinimo rezultatus? Ypač man, mane domina 7b ir 7a. Taip pat noriu paklausti, ar komisija ketina e, refit e, darbą atlikti ir su 7a straipsniu. Jeigu taip, kada tai bus? Kitas mano klausimas yra susijęs už tai, ko nors kūro kokybės direktyva pasirodė esantis veiksminga, užtikrina aukštus standartus, tačiau manau, kad vis dėlto didelių teršalų išmetimų mažinimas nebuvo toks didelis, kaip buvo tikėtas. Ir jeigu jūs pritarėte tokiam vertinimui, gal galėtumėte įvardyti priežastis, ko, kodėl, dėl kokių priežasčių teršalų išmetimai buvo mažinami mažiau, nei buvo tikėtasi. Ir taip pat, ką reikėtų daryti, kad direktyva duotų tokių rezultatų, kurių mes siekiame iš pat pradžių. Toliau. Skaitydamas pranešimą, vienu metu jūs sakėte, kad didžioji dauguma kūro esančio ES rinkoje atitinka direktyvą. Tačiau, kiek suprantu, yra tam tikro kūro, kuris netitinka direktyvoje numatytų reikalavimų. E, ar komisija turi informacijos apie šį kūrą ir ar jo yra daugiausia tam tikrose valstybėse narėse, ar ši problema aktuali visoje ES? Dar norėčiau pakalbėti apie 7a straipsnį. Suprantu, kad jam nėra taikomas šis refit, ši refit procedūra, bet e, tas straipsnis labai svarbus. Jame yra kalbama apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimą, kalbant apie kūro kokybę. Kiek suprantu, komisija e, kūro kokybės direktyvoje vis dėlto e, numato nebeskirti tiek daug dėmesio šiltnamio efektą sukeliančioms dujoms, kiek e, apimtims, kiekiams. Taigi ar tikrai yra numatoma vadovautis kiekio apimčių požiūrių ir kodėl. Ir dar vienas dalykas. Ši direktyva buvo kritikuojama todėl, kad uh, įgyvendinimo metu tos direktyvos įgyvendinimas, tos direkt, ta direktyva buvo labai smalkiai susilpninta dėl e, logistų, lobistų veiklos. Jeigu taip ir buvo, kaip komisija ketina naikinti atsiradusias spragas. Ar yra numatoma, pavyzdžiui, imtis priemonių dėl dėl reikalavimų įgyvendinimo. Taip, jūs parodėte keletą diagramų, kuriuose buvo nurodyti įvairūs teršalai. Gal jūs galėtumėte išsameu paaiškinti tuos e, grafikus, tas kreivės, kai kur mat, ma, mačiau pokyčių, kai kur ne, gal galėtumėte detaliau paaiškinti e, tas skaidrės. Ar dar kas nors turi klausimų? Jeigu ne, tada vėl suteikiu žodį komisijai, ponui Paku. Ačiū pirmininkė, dėkoju už klausimus. Taigi, tai ko neapima dabartinis vertinimas. Kaip jau sakiau, 7a straipsnis dabar yra perkeliamas ir gyvendinamas ir jis bus vertinamas po to, kai ši nuostata bus visapusiškai gyvendinta. Tai yra 2020 metais. Toliau 7b ir 7e straipsniai dėl biokūro bio tvarumo kriterijų. Šis vertinimas jau yra atliktas ir įtrauktas į direktyvą, į pasiūlymą dėl atsinaujinančių išteklių direktyvos. Tas paketas buvo pristatytas gručio mėnesį ir ten į jį yra įtrauktas biokūro tvarumo kriterijų vertinimas. Toliau oro teršalai. Kiek jų sumažėjo palyginti su to, ko buvo tikimasi. Pradinėme vertinime kurį komisija pateikė rengdama kuro kokybės direktyvą, komisija numatė tam tikrų priemonių dėl oro teršalų mažinimo ir tas sumažėjimas yra mažesnis. Kodėl taip yra? Todėl, kad nuo poveik, to laiko, kai buvo atliktas poveikio vertinimas, padidėjo transporto srautai. Ir antra, žinome, kad vis dar yra tam tikrų problemų dėl e, išmetamųjų dujų apdorojimo. Dabar įmamasi kitų priemonių, kad sumažėtų oro tarša dėl automobilių. Ir ypač mes čia atsižvelgiame ir į naujas nuostatas dėl azoto oksidų. Toliau dėl reikalavimų netitinkančio kūro. E, kūro kokybės direktyvos reikalavimų netitinkančių kūro. E, kolega man nepataisys. Na, mes turime, jeigu suklysiu, yra tam tikrų pavyzdžių, e, kai kurios netitinka reikalavimų. Jeigu jūs šitą madomina, galėsiu perduoti žodį kolegai. Kitas klausimas, kas bus daroma toliau, mažant priklausomybę nuo iškastinio kūro ir taip pat ar bus e, atsižvelgiama į, e, ar bus vadovavimas energetikos, energijos principų, ar apimčių kiekių principų. E, apie tai komisija kalba atsinaujinančių išteklių direktyvoje. Ir turbūt matėte, kad, direk, kad komisija numato vadinamąjį blending principą dėl kūro energetinės vertės. Toliau dėl e, de, dervų smėlio. Na, Buvo imtasi priemonių, jos yra įgyvendinamos, bet žinoma, mes labai atidžiai e, stebėsime, kaip teikiamos ataskaitos. Taigi žiūrėsime, kaip yra įgyvendinami reikalavimai dėl bituminio smėlio, bitumingojo smėlio. Ir dabar perdusiu žodį kolegai. Taip, noriu patvirtinti, kad kūro kokybės stebėsenos ataskaitoje buvo patvirtinta, kad atitikties lygis yra aukštas, dauguma kūro, didžioji dalis kūro atitinka kūro specifikacijas ir e, mediana yra visoje valstybėje, visose valstybėse narėse yra 99 procentai, kalbant apie benziną, Panašus rodiklis yra ir dizelinio kūro, bet yra tam tikrų kūro rušių, kurie, kuriams netaikomos kūro specifikacijos. Čia turiu galvoje kūrą, kurio sudėtyje yra daug biokūro, apie 30 procentų, bet jis sudaro labai nedidelę transporto sektorijoje naudojamo kūro dalį. Okay. <clears throat> Then, uh, thank you very much for your participation. Uh... Ačiū. Ačiū, kad atvykote. Mm, atsižvelgsime į jūsų pateiktą informaciją ir esu tikra, kad um, dar lankysitės mūsų komitete. Ačiū, baigiame nagrinėti šį punktą. Good. Next item. <clears throat> Next item. Pereikėme prie kito darbo tvarkės punkto, kuris susijęs su izogliukozės poveikiu sveikatai. Planuojame pasikeisti nuomonėmis šiuo klausimu su komisija. Atvyko ponia Aleksandra Nikola Kopolų iš e, Sante generalinio direktorato. Tad suteiksiu Jums žodį, kad pristatytumėte mums šią temą. Prašau. Ačiū pirmingai, ačiū, kad šiandien pakvietėt komisiją, kad pasikeistume nuomonėmis dėl izogliukozės poveikio sveikatai. Pasistengsiu pateikti Jums naujausią informaciją apie tai, kokius žinių dabar sukaupta e, šią temą, e, kokiu veiksmu įmamasi šioje srityje ir, žinoma, mums būtų įdomu išgirsti ir Europos parlamento nuomonę šiuo klausimu. Pirmiausia, norėčiau patikslinti, kad izogliukozė tai terminas, kuris yra apibrieštas ES teisės aktuose ir faktiškai Tai e, cukrus gautas e, e, iš krakmolo ir kai kurių kitų medžiagų. Labai svarbu taip pat suprasti, kad cukrozė yra gliukozės ir fruktozės mišinys per pusę izogliukozė taip pat e, gliukozės ir fruktozės mišinys, bet e, kitokiamis proporcijomis. Kukurūzų sirupas, kurio, kuriame yra daug e, fruktozės, 50 procentų fruktozės, 42 procentų gliukozės ir um, um, yra ir kitų proporcijų mišinių, uh, pavyzdžiui, 40 procentų uh, ir 50 procentų gliukozės uh, ir fruktozės. Faktiškai tai um, Dabar kalbame apie cukrų, kuris yra gaminamas iš cukrinių runkelių ir e, kitų e, produktų. Izogliukozė naudojama e, įvairių produktų gamyboje, nes kainuoja mažiau, bet to turi skistą formą, todėl dažniausiai naudojama gaminant gėrimus ir panašius produktus. Taip pat reikėtų turėti omenyje, kad izogliukozė gali užkirsti kelią kristalizavimuisi e, konditerijos gaminiuose. Taip pat reikėtų turėti omenyje, kad pagrindinis cukrus vartojamas uh, ES e, maisto gamyboje, tai e, e, stalo cukrus ir šioje srityje su gliukozės gamyba yra kontroliuojama. Pagal žem, bendrą žemės ūkio politiką mm, galioja tam tikros taisyklės pagal izo, dėl izogliukozės, bet dabar jos bus keičiamos. Anksčiau šrinka buvo labai griežtai reglamentuojama, bet nuo šių metų nebebus gamybos e, kvotų nei cukrui, nei izogliukozei. Ir manoma, kad dėl to gali pasikeisti izogliukozės gamyba Europos Sąjungoje ir šių pokyčių mastą labai sunku prognozuoti. Buvo įsakyta tam tikrų prielaidų, jas e, pateikė Agri generalinio direktorato kolegos prieš keliarius metus e, tais atvejais sumažės cukraus kaina, padidės e, cukrinių runkelių gamyba ir atitinkamai izogliukozės gamyba maždaug 12 e, procentų daugiau izogliukozės bus naudojama. Komisija žino, kad vyksta diskusijos e, dėl to, kaip sureaguos cukraus ir izogliukozės rinka į kvotų panaikinimą. Manoma, kad ateityje e, tai gali atsiliepti tuo, kad e, mytyboje bus e, vartojama daugiau izogliukozės. Įgyvendinant cukraus rinkos reformą buvo atliktas poveikio vertinimas, bet konkrečiai nebuvo vertinamas poveikis sveikatai. Mokslinių lygmenių turime mokslininkų nuomonę, kurią pateikė Europos maisto saugos agentūra. Ne konkrečiai dėl izogliukozės, bet e, dėl fruktozės ir apskritai dėl įvairių cukraus rūšių. Dėl fruktozės e, ši agentūra savo nuomonėje pareiškia, kad e, vartojant daug fruktozės gali būti juntamas neigiamas poveikis kai e, kraujyje padidėja riebalų e, kiekiai, lipidų kiekiai ir e, kaupėsi riebalai ant pilvo. Tad būtų svarbu mažiau vartoti fruktozę. Mažiau reiškia 40-50 gramų per dieną. EFSA taip pat pažymė, kad tas neigiamas fruktozės poveikis pasireiškia, kai suvartojama 150-125 gramai per dieną. Ir tas kiekis, tokį kiekį visai įmanoma suvartoti, be kita ko vartojant izogliukozę. Mm. Taip pat padaryti tam tikrų išvadų, kalbant apie cukraus vartojimą apskritai. EFSA e, pareiškė savo nuomonę e, dėl angliavandenių ir e, maistinių skaidulų vartojimo ir šioje nuomonėje EFSA padarė išvadą, kad nėra pakankamai duomenų, kad būtų galima nustatyti E, paros normą tam tikrų produktų, e, kalbant apie e, jų, jų sudėtį įeinantį cukrų. Toks cukrus turėtų sudaryti nedaugiau nei 10 procentų visų vartojamų kalorijų. Valstybėse narėse yra įvairių normų nuo 15 iki 50 procentų. Taip pat norėčiau trumpai e, pakalbėti apie vartotojų apsaugą ir informavimą šioje srityje. Norėčiau pabrėžti, kad e, izogliukozė e, dažnai vartojama maisto produktuose kaip vienas iš ingredientų. Taip pat čia irgi galioja ta kiekybinio rodiklio taisyklė, pagal kurią vartotojai gali nustatyti, kiek izoglukozės yra maisto produkto sudėtyje be kitų ingredientų. Be to, norėčiau paminėti kai kuriuos kitus veiksmus, kurių dabar imamasi Santė generalinėme direktorate. Planuojama parengti vertinimą pagal sveikatos programą, Tai įsami e, e, peržiūra susijusi su moksliniais duomenimis e, dėl daug fruktozės sudėtyje turinčių sirupų vartojimo. Šis tyrimas pasirodys šių metų pabaigoje. Taip pat norėčiau paminėti, kad komisija e, parengė ir e, reguliavimo ir nereguliavimo iniciatyvas susijusias su cukraus vartojimu Europos Sąjungoje. Pavyzdžiui, nuo 2016 m. gruodžio 13 dienos E, mytybos deklaracija, maistinių medžiagų deklaracija, deklaravimas, skelbimas e, ant maisto produktų e, tapo privalomu ir būtinai turi būti nurodomas cukrų skaičius produktų sudėtyje, monosacharoidų ir kitų cukraus formų kiekis turi būti nurodytas, įskaitant gliukozės ir fruktozės kiekį mm įskaitant izogliukozą. E, taip pat remiami įvairūs nacionaliniai veiksmai gyvendinant su reguliavimu nesusijusias iniciatyvas. Norėčiau priminti 2007 metų Europos mytybos strategiją, siekiant e, spręsti didžiausias e, su sveikata susijusias problemas. Ta strategija gyvendinama komisija gyvendinant įvairius veiksmus, bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis ir aukšto lygio darbo grupe šiuo klausimu. 2011 m. vasario mėnesį aukšto lygio grupė susitarė dėl savanoriškų iniciatyvų sistemos, dėl tam tikrų rinktinių maistinių medžiagų ir 2015 metais e, buvo e, parengtas ir patvirtintas priedas dėl e, priedamo cukraus ir e, nuspręsta mažinti e, suvartojimą cukraus kiekį iki 2020 metų. Taip pat yra S veiksmų platforma e, mytybos ir fizinio aktyvumo srityje. Taigi, matote, kad komisija yra pasiryžusi dirbti kartu su sektoriumi, kad būtų mažinamas cukraus suvartojimas per maisto produktus į visas šias iniciatyvas būtina atsižvelgti ateityje e, prognozuojant e, cukraus e, rinkos reformos poveikį cukraus gamybai ir vartojimui, įskaitant izogliukozės vartojimą. Ačiū. Labai ačiū už paaiškinimą. Kas nori pasakyti? Pane Šaldė Mūzė. Labai ačiū. Ačiū komisija už šį pareiškimą. Įdomus ir plataus masto jūsų paaiškinimas buvo, bet atvirai kalbėkim. Iš socialistų frakcijos pusės žiūrint ir taip pat labai atvirai kalbėsiu, atrodo kvaila. Mums atrodo kvaila vėl pradėti kalbėti apie izogliukozės e, problemą E, sirupo pavydalu, mes jau žinome, kad tai yra nesveika ir mes šiandien jau žinome, kad ES yra sprendžiamas šios problemos. Jūs sakėte, kad iki 2017 metų pabaigos bus pareikta, parengtas poveikio vertinimas. Kodėlgi mes nepalaukėme ir ne, kad neatverėme galimybių šiam daiktui patekti į rinką, kol nebus pateiktas uh, čia poveikio vertinimo rezultatas. Kodėlgi nepalaukime ekspertų? Jeigu mokslininkai sako, kad taip negalime elgtis, tai tada neskubėkim. Aš žinau, kad jau priimtas sprendimas, kad rinka turės būti atverta, kad cukraus klotų būtų galima atsikratyti, bet e, aš tuome kontekste pateiksiu ir dar vieną klausimą. Ar stebėsite atidžiai kokį poveikį sveikatai padarys cukraus rinkos atverimas artimiausiais metais. Reikia labai atidžiai žiūrėti, kokį poveikį tai daro žmogaus sveikatai, nes būtina žinoti, ar nėra einama neteisinga linkme. Jeigu taip, tai turime imtis veiksmų. Aš žinau, kad visi supranta, kad jeigu cukraus vartoju nedaug, tai žalos nėra jokios. Bet jeigu pažvelgtumėm į Amerikos rinką, pamatytumėm, kad bent jau kiek aš skaičiau, izokliukozė sudaro pusę pramoninio cukraus vartojimo. Ar mes norime, kad ES būtų tas pats, ar iš tiesų uh, tik dėl to, kad e, tokį skystą sirupą vartoti yra paprasčiau ir dėl to, kad tai yra pigiau. Mes žinome, kokia yra padėtis Junktinėse Amerikos valstijose. Mesgi žinome, kad vartotojai niekada nevartos mažai, bus didėj, didės cukraus suvartojimas. Aš kaip socialistė rūpinosi Europos piliečiais ir aš manau, kad reikia atidžiai stebėti padėtį ir būti pasirengusiamtis veiksmų, jeigu artimiausiais metais bus pastebėta neigiamų tendencijų. Tikiuosi, kad jūs galėsite tai pakomentuoti. Ačiū. Ačiū, ponas Volkan. Ačiū gerbiamą komisijos e, atstovę už šios problemos pristatymą. Čia mes kalbam apie tai, kokį poveikį izogliukozė turės vartotojų sveikatai. Klausimas, kodėl mes dabar tik tai tą darome kai jau e, yra numatyta, kad reglamentas įsigalios, e, nustos galioti e, rugsėjo gale. Anksčiau jau esame turėję panašių problemų. Anksčiau esam kalbėję, kad izogliukozės kiekis turi būti sumažintas iki 5 procentų, 750 tonų per metus. Kai nebebus reglamento, galėsim pradėti jaudintis, kad izogliukozės vartojimas labai ženkliai išauks ir pradiniai vertinimai rodo, kad tris kartus gali padidėti izogliukozės suvartojimas. Kas mums labai rūpi, galvojant apie izogliukozės vartojimo išaugimą. Čia kalbame apie pramonininkų požiūrį izogliukozę ir manome, kad jo bus gaminama vis daugiau ir daugiau, nes e, nealkoholinių gėrimų pramonėje izogliukozė kaip skystas produktas bus vartojamas e, žymiai daugiau, nes jį bus vartojama vartoti paprasčiau, bet to tai mažiau kainuos, 40 procentų pigiau negu cukrus. Dėl tos priežasties mes kalbame apie tai ne Žemės ūkio komitete, o sveikatos reikalų komitete. Aš manau, kad izogliukozė yra nesveika. Be to, mūsų organizmas jį įsisavina visai kitaip negu cukrų. Be to, e, dėl to e, žmogaus organizme e, labai daug pasigamina riebalų. Net mm, diabetą gali sukelti tokia, toks izogliukos vartojimas. Tyrimai su gyvūnais rodo, kad kepenų riebalų skaičius labai išaugo, revenų kiekis labai žvenkiai išaugo, bet to yra aiškus ryšys tarp izogliukozės ir nutukimo, mokslininkai tai įrodė. Kadangi nealkoholinių gėrimų pramonėje izogliukozė bus vartojama labai daug ir kadangi vaikai yra linkę gerti tuos gėrimus daugiausia. Mes manome, kad poveikis ypač ES jaunimui bus itin didelis. Junktinėse Amerikos valstijose matome, kad izogliukozė naudojama daugybė įvairiausių produktų, net 40 procentų cukraus rinkos permė, mes bijome, kad Europoje bus tas pats. Taigi mano reikalavimai būtų tokie. Greta stebėsienos reikalavimai, kuriuos ką tik mano kolega kalbėjo, kolegė kalbėjo, mes turėtume pasirūpinti, kad vartotojai, ypač jauni vartotojai, gautų pakankamą informacijos apie izogliukozės poveikį. Saldumas nebūtinai reiškia, kad yra pridėta cukraus Mes pakuotėje turime labai aiškiai pasakyti, kad yra vartota izogliukozė gamyboje ir ženklinimo sistema turi būti labai aiški. Be to, norėčiau, kad pateiktumėt konkrečių planų apie ženklinimo planų, e, ženklinimą. Turėtume pasirūpinti, kad vartotojai būtų priversti tokią informaciją suteikti. Mes neturime jų skatinti naudoti daugiau izogliukozės gamyboje. Jeigu mes keičiame reglamentus, tai nereiškia, kad visuomet pasitelkėme ekonominiais argumentais, pamindami e, Europos piliečių sveikatos interesus. Ponas Petučiniai. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū komisijos atstoviai, kad atėjo pas mus šyrit ir pristatė savo poziciją. Aš norėčiau sutelkti dėmesį į zogliukozės vartojimo sveikatos aspektus. Kaip jau anksčiau sakyta, izogliukozė dedama į daugelį skirtingų gėrimų, maisto produktų, ypač kai jie skirti vaikams, skaitant uh, želė, jogurtus. Iš esmės tai yra produktai, kuriuos vartoja vaikai. Europos komisija kalbėjo apie tai, kad izogliukozė yra vartojama tam, kad produktas uh, taptų tirštesnis Be to, izogliukozė gali būti dedama į saldainius, kad jie būtų mažiau kibus. E, dažniausiai mes kalbame apie vieną produktą, dėl kurio padidės nutukimo ir diabeto atveju. E, labai daug e, bus produktų, kurie prisidės prie tokių lygų kilimo. Dabar pasėmė ir kitų, kitokių lygų skaičiaus išaugimą. Ir dabar turime suprasti, kodėl tų lygų atveju būna dažniau ir dažniau. Sutinku su kolegė Šaldė Mozė, kuris sakė, kad būtų gerai atlikti poveikio vertinimą prieš atveriant rinką izogliukozijai. Be to, aš manau, kad turime geriau informuoti žmonės apie sveikatą ir mytybą. E, tik taip mes galėsime e, E, užtikrinti teisingą vartojimą, bet to turime gerinti ženklinimą. O mano klausimas komisijai būtų toks. Europos Sąjungoje ar reikia izogliukozę nurodyti e, etiketėje? Mes žinome, kad izogliukozė ir kiti saldikliai labai ženkliai skiriasi ir yra aiškiai nurodyti tokie dalykai. Pone Daly, ačiū. Pirmininkė, aš pritariu kolegoms, e, kurie išreiškia susirūpinimą ir galiu paaiškinti, kodėl. ES bendrai ir ypač valstybės narės daugybę metų bando kovoti su nutukimu ir diabetu. Tai e, yra ne tik sveikatos problema, tai yra ir didelė finansinė našta daugeliu valstybių narių ir pačiai ES. Dėja, labai dažnai, kai pradedam kalbėti apie šią problemą, pamirštame jos skirtingas pusės. Aš norėčiau pateikti keletą skaičių. Aš esu iš Maltos, e, viduržėmio jūros regiono, kur vis tik tai nutukimas dėja e, ir diabetas yra paplitę. Tai yra viena iš rimčiausių problemų, su kuria susiduria mūsų jaunimas ir suaugusieji. Pateiksiu keletą skaičių. Pavyzdžiui, Maltoje didžioji dalis e, diabetų diabetu sergančių žmonių yra nutukę. E, nutukimas ir e, antro tipo diabetas Maltai kainuoja 53 milijonus eurų. Tai yra 5 procentai visų išlaidų sveikatos apsaugai šioje saloje. Jeigu pažvelgtumėte į padėtį 28 valstybėse narėse, tai skaičiai keltų dar didesnį susirūpinimą. Jei kalbame apie nutukimą, daugiau negu pusė ES suaugusių piliečių arba yra arba e, nutukę arba turi viršsvario. Jeigu pažvelgtume, kiek kainuoja nutukimas, 81 milijardas eurų visoje ES. Diabetas kainuoja 300 milijardų eurų. Kai kuriuose valstybėse narėse tos sumos sudaro net 10 procentų valstybių e, sveikatos apsaugos išlaidų iš biudžeto. Todėl į viską pažiūrėkime e, iš aiškios perspektyvos. Pagalvokime, kiek lėšų yra išvaistama valstybės narės galėtų tokias sumas pinigų išleisti žmonių gyvenimo kokybei pagerinti. Aš pati jaučiu didžiulį susirūpinimą, ypač man tai yra nepriimtina dėl to, kad yra sakoma, kad kol kas nežinome, kokį poveikį izogliukozė turės, jeigu bus panaikintos šugo, e, cukraus kvotos. Būtent dėl cukraus kvotų ES pramoninio cukraus importas buvo apribotas tik 5 procentais e, bendro ES rinkoje esančio cukraus. Tačiau, kiek aš suprantu, ta suma tris kartus per artimiausius šešis metus išauks. Taigi padėtis yra labai rimta. Pažiūrėkime izogliukozės ilgalaikį poveikį mūsų sveikatai ir suprasime, kaip tai pavojinga. Mes kalbame apie antro tipo diabetą, kalbame apie, diabetą, kalbame apie nutukimą, tai turės įtakos mūsų saugusiųjų gyvenimo kokybė, o ypač, ir tai man labiausiai rūpi, jaunimui, vaikams. Ir mes. Uh, mes esame matę pareiškimą iš Europos maisto saugos agentūros, kuriame buvo pareikšta, kad studijos, kuriuose yra palyginamas uh, saldžiųjų gėrimų vartojimo uh, kiekis ir ypatybės rodo, kad didelis fruktozės suvartojimas gali sukelti e, širdies ir kraujagyslių lygų, jau nekalbant apie riebalų kiekius padidėjimą, tik kalbam apie labai didelį neigiamą poveikį. Ši studija buvo paskelbta 2013 metais. Kiek aš žinau, Europos komisija buvo uh, pateikusi nurodymą kai kurioms valstybėms narėms stebėti, ar šis pareiškimas iš tiesų uh, pasiteisina. Uh, Ir aš dabar jau galiu pasakyti, kad yra padaryta išvadų, iš kurių galime pasimokyti. Ar Europos komisija turi kokių planų užtikrinti, kad e, fruktozės naudojimas ES nesukels tokios padėties, kokia susidarė Junktinėse Amerikos valstijose. Dar vienas klausimas dėl genetiškai modifikuotų organizmų ženklinimo. Izogliukozės gamybos e, metu nėra nurodoma, kad GMO yra naudojamas. Ir uh, GMO e, vartojimas pagal ES ženklimo taisyklės nėra privalomas, bet mano nuomonė ES vartotojai privalo žinoti, ką jie valgo ir ką geria. Jie turi žinoti, kokie, kokios yra sudatinės dalys tame projekte, įskaitant ir izogliukozės kiekį. Ačiū, ponas Pičia. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju Europos komisijai. Cukrus yra vienas iš svarbiausių saldiklių. Tačiau didėjant cukraus gamybai pastebėjom ir daug e, ir e, didėjantį neigiamą poveikį sveikatai. Viršsvoris, nutukimas, dantų e, gedimai aukštas kraujospūdis ir taip toliau ir taip toliau. Vienas iš e, natūralių cukraus pakaitalų yra izogliukozė. Izogliukozės vartojimas auga. Tai yra neišvengiama, nes e, tai yra komercinis industrinis cukrus, kuris e, yra santykinai pigus yra nustatyta 70-50 tūkstančių tonų kvota, tačiau kai ji bus panaikinta, izogliukozės suvartojimas pašoks. Turime prisiminti, kad toks cukrus e, gali sukelti rimtų sveikatos problemų. Mokslininkai jau dabar yra pademonstravę, kad azigliukozės vartojimas Junktinėse Amerikos valstijose e, reiškia, kad viena izogliukozė prasaldinto gėrimo stiklinė per dieną gali patenkinti visą cukraus poreikį, visą dienos cukraus poreikį. Ir žinia, kad dėl to atsiras labai daug diabeto atvejų. Diabetas yra 21 amžiaus rykštė. Antrojo tipo diabetas paplitęs tarp žmonių, kurie vartoja izogliukozę. Tai yra nustatyta. Ypač e, tą pastebime tarp e, jaunų žmonių. Nepamirškime, kad izogliukozė yra atspari insulinui, dėl to yra tokia pavojinga. Izogliukozė neišvengiamai e, paplis yra paplitus nuomonė, kad e, tai sveikas produktas, tačiau jokių būdų tai nereiškia, kad e, per didelis vartojimas nepadari žalos. Norėčiau paklausti Europos komisijos, ar Europos komisija žino, apie, ar yra girdėjusi apie ataskaitas, ar pranešimus, kurie apžvelgia e, paprasto cukraus pakaitalų vartojimo padarinius. Ir e, kas atsitiks, kai izogliukozės bus pradėta naudoti daugiau? Be abejo, yra nustatytos tam tikros pramoninės taisyklės, tačiau ar būtų galima riboti izogliukozės naudojimą pramonėje? Nes turime nepamiršti, kad izogliukozės padariniai gali būti dramatiški. Mano nuomonė, turime netelzami parengti pranešimą apie izogliukozės poveikį žmogaus sveikatai. Europos Sąjunga, ačiū. Uh, ačiū dabar, ponia Kadenbach. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju už pranešimą. Manau, kad tos pastabos, kurios buvo išsakytos šioje salėje, aiškiai parodo, kad mes esame labai susirūpinę. Esame susirūpinę dėl to, kad komisijos sprendimas yra visiškai netinkamas. Iš tikrųjų, yra parengta ataskaita, kurioje atsako į pono Rosario Žemės ūkio komitete pateiktą klausimą. Ir ten pasakyta, kad žemės ūkio politika turi būti vykdoma pagal Europos komisijos priimtus sprendimus ir taip pat, kad reikia galvoti apie rinkos ekonomiką. Bet iš tikrųjų reikia galvoti apie tinkamą žemės ūkio politiką. Ir reikėtų pasakyti, kad vykdant žemės ūkio politiką ES nėra iki galo atsižvelgiama į poveikį sveikatai šioje konkrečioje srityje. Na, jeigu pažiūrėtume į ES veikim, sutarties dėl ES veikimo 60, 168 straipsnį, ten pasakyta, kad ES politika turi būti vykdoma siekiant, kaip galima geriau apsaugoti žmonių sveikatą. Ir mes čia kalbame ne tik apie kažkokius atskirus duomenys. Reikia gilintis į visus mokslinius tyrimus ir žiūrėti, kad nebūtų pažeistas sutarties 168 straipsnis. Mes juk čia kalbame apie ES piliečių mytybą, mytybos įpročius. Ir, o čia manau, kad tie mytybos įpročiai yra mažiau svarbus negu rinkos ekonomika. Taigi manau, kad reikėtų dar kartą pasigilinti į duomenis. Mes turime būti iki galo tikri, kad e, Europos komisija neprimtų tokio sprendimo, kuris prieštarautų sutarčiai. Ačiū. Ar dar yra pastabų? Jei ne, suteiksiu žodį komisijai. Norėtume išgirsti reakciją, atsakymus į visus klausimus. Ačiū. Mes labai atidžiai išklausėme Europos parlamento pastabų ir nuogastavimų. Kaip sakė ponia Šaldemozė, šiuo metu neturėtume tikėtis, kad cukraus reforma nevyks. Ir kad reikia pirmiausia palaukti izogliukozės poveikio vertinimo. na, kalbėdama apie išsamų vertinimą ir mokslinius tyrimus, noriu patikslinti, kad kalbėjau ne apie patį poveikį vertinimą. Mes tiesiog apžvelgėme visą literatūrą apie izogliukozės, izogliukozės naudojimo poveikį sveikatai. Ir svarbu, įdomu pastebėti tai, kad šiuo metu Europos maisto saugos agentūra gavusi Skandinavijos šalių, ypač e, Norvegijos, Švedijos, Suomijos ir Islandijos, Švedijos prašymą e, ketina pateikti mokslinio rekomendacijų dėl cukraus suvartojimo dienos normos ir taip pat mm, pasiūlys tam tikrą ribą dėl pridėtinio cukraus iš visų šaltinių. Pridėtinis cukrus iš visų šaltinių apima cukrozę, fruktozę, e, krakmolo, krakmolą, cukraus sirupą ir kitus cukraus e, mišinius, kurie yra naudojami gamybos procese. Ir tų rekomendacijų rengimas e, bus ilgas procesas EFSA susitiks su suinteresuotaisiais asmenimis atlikdama vertinimus ir taip pat surengs dvi viešasias konsultacijas, e, kurių metu prašys mm, pateikti atsiliepimų dėl e, protokolų, kurie bus parengti 2018 metais ir 2019 metais. Ir čia mes matome galimybę kartu su EFSA atliekant šį darbą daugiau dėmesio skirti izokliukozės poveikio sveikatai vertinimui. Dar norėčiau priminti ir tai, ką minėjo ponė Dali. Tai yra EFSA pareiškimas. Taip, jame yra kalbama apie neigiamą poveikį, kurį sukelia didelis vartojimas. Ir kai mes kalbame apie didelį fruktozės vartojimą, nes iš tikrųjų pagrindinė problema kelia fruktozė esanti cukrozėje arba izokliukozėje, tai mes kalbame apie 125 e, gramų suvartojimą per dieną. Tai tikrai yra labai didelis kiekis ir mažai tikėtina, kad tokį kiekį būtų įmanoma suvartoti įprastai maitinantis. mintis, kad reikia stebėti izokliukozės naudojimą, yra įdomi, mano nuomonė. Žinoma, mes šiuo metu negalime įsipareigoti atlikti šio darbo, bet e, mes šios problemos neužmiršime ir įtrauksime šį klausimą į diskusiją su valstybėmis narėmis ir suinteresuotais asmenimis. Taip pat buvo pateiktas klausimas apie ženklinimą. Kaip jau sakiau, izogliukozė turi būti tarp mm, nurodyta ingredientų sąraše. Tačiau izogliukozė yra tas terminas, kuris vartojamas e, žemės ūkio teisės aktuose, o ingredientų e, sąraše paprastai, e, manome, gliukozės, fruktozės sirupą. Ir čia terminų vartojimas priklauso nuo gliukozės arba fruktozės kiekio. Priklauso nuo to, kur, kurio produkto kiekis e, dominuoja. O izogliukozė. E, ir taip pat e, kitur daroma nuoroda į visus cukrus, ne tik izogliukozė. Negalėsiu pateikti ir labiau techninio pobūdžio atsakymų, bet, bet kuriuo atveju mes atsižvelgsime į tai, kas buvo pasakyta, apie tai diskutuosime komisijoje ir vėliau su valstybėmis narėmis ir suinteresuotaisiais asmenimis tose forumuose, kur bus kalbama apie nutukimą, sveikatą ir mytybą. Ačiū. Ačiū. Kolegos, baigėme savo rytinės diskusijas. Noriu priminti, kad šiandien Antrą valandą mūsų laukia diskusijos su komisijos agentūromis, audito rūmais apie agentūrų interesų konfliktus. Tai yra įdomi tema ir kviečiu visus sugrįžti čia 14 valandą. Ačiū.